friends, we want to listen also to uh, uh, the Canadian uh, Gerbiami bičiuliai, mes išklausysime taip pat ir Kanados ministro pirmininko. Tai reiškia, kad turime tam tikrą laiką, kurį turim efektyviai panaudoti. Pirmiausia, sveiki visi susirinkę, ačiū, kad atėjote į posėdį. E, žinote, kad Laiko turim nedaug. Kalbėsim apie komandiruotų darbuotojų klausimus ir būtent dėl to mes ir suregėm tą neįlinį posėdį. Pranešėjai ir su kiti suinteresuoti asmenys turi turėti galimybę dabar būtent ir aptarti šiuos klausimus ir kuo efektyviau, kuo produktyviau. Dabar. 20 kalbų turime išskyrus maltų gėlų, e, maltiečių gėlų ir. Ir dar vieną kalbą, ir štai suomių kalbos taip pat dar neturim. Ir dabar pranešėms suteiksim žodį keturios minutės kiekvienam, patys nuspręsite, kas pradės. Prašom, kolega, jūs pradėsite po to keturias minutės kiekvienam ir paskui po dvi minutės, kas norės dar įsitraukti į diskusiją. Ačiū. Pone pirmininkai, keturios minutės visiems yra neblogai, man jų tiek neprireiks, nes mes jau esame pristatę savo pranešimą praėjusį kartą. Tad aš manau, kad dabar šis posėdis turi būti skirtas išklausyti frakcijų kolegoms dėl dalykų, kurie mums atrodo labai svarbus dėl šios direktyvos. Aš tik norėčiau pasakyti, kad tekstas yra labai svarbus visoms politinėms frakcijoms, kadangi tai yra tas dokumentas, kuris yra svarbus visai Europos Sąjungai. Tai yra socialinės Europos pagrindų kūrimas. Tai yra ta diskusija, prie kurios šiandien turim susitelkti darbo užmokestis, teisinis pagrindas, laikino įdarbinimo agentūros ir komandiravimas. Tai yra patys svarbiausi klausimai. Ir dėl šių visų klausimų esu pasirengus išklausyti kolegų. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Aš irgi nepanaudosiu man skirto laiko, kad ir tų dviejų minučių. Ačiū kolegoms, kad susirinko šiandien. Posėdis yra neįlinis ir iš tikrųjų svarbu apsitarti, suformuluoti mūsų komiteto nuomonę, bet aš manau, kad jeigu laiko trūksta, o jo trūksta, reikia labai atviros ir aiškios diskusijos darbuotojų komandiravimo klausimų. Man atrodo labai svarbu šyrit turimą laiką panaudoti tam, kad galėtume išklausyti pačių įvairiausių nuomonių kurias gali pareikšti šio komiteto nariai. Ir svarbu, kad dirbtume kartu ir parengtume subalansuotą pranešimą, kad galėtume pasiekti komitete, o vėliau ir plenarinėme posėdėje reikiamos daugumos. Tad manau, yra atėjęs laikas išklausyti visų šiuo klausimu. Ačiū, kad atėjote, kolegos, ir pradėkim diskusiją. We... Dėkoju. Ar ponas Hok dalyvauja posėdėje? Jis yra iš EKR frakcijos, ar į salėje? Ne, jo nėra. Tada ponia Dievalova, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Dvi minutės jum. Dėkoju. Aš perskaičiau pranešimą, ačiū pranešėjoms, nes iš tikrųjų kompromisas yra geras pasiektas. Tačiau manau, kad e, galima daug ką pagerinti. Aš nesu šio komisijos siūlymo didelė gerbėja ir aš manau, kad trūksta dar kai kurių esminių pagerinimų. E, peržiūra, manau, kad nebuvo būtina. E, svarbu, kad būtų tinkamai įgyvendinta ši direktyva. Tačiau aš manau, kad laisvas žmonių judėjimas ir paslaugų laisvas judėjimas yra viena iš svarbiausių ES vertybių. Mes kalbame apie laisvą paslaugų judėjimą ir manau, kad įvairovė Europoje yra e, konkurencingumui pasiekti būtina sąlyga. Turiu pasakyti, kad šiemet aš išmokau klausyti, išklausyti kitų nuomonių, viešosios nuomonės, kurią reiškia atskiros šalis, jos kai kurios prašo tos peržiūros ir bandau suprasti, kas vyksta. Ir atrodo, pradedu suprasti, ką, kokį susirūpinimą reiškia tos šalis. Aš m, prašau to paties, bet iš kitos pusės kreipiuosi į kitus ir prašau įsiklausyti į tas šalis, kurioms kyla, kyla daug susirūpinimo dėl šio naujo siūlymo. Mano ketinimas yra pateikti pakeitimus, kurių tikslas yra e, paslaugų tarp valstybinį judėjimą pagerinti ir suintensyvinti vidaus rinką. Noriu e, pasiekti, kad visiems būtų suprantama šis e, teisės aktas, kurie turės jį taikyti. Pirmiausia, reikėtų, kad šis siūlymas būtų taikomas visiems sektoriams. Nežinau, ar taip turėtų būti transportas, uh, ar, pavyzdžiui, tarp įmonių egzistuojantis darbuotojų pervedimai. Nežinau, ar jiems turėtų būti šis taikomas. Dabar darbo užmokesčio apibrėžimas. Čia trūksta aiškumo ir tai yra šio siūlymo viena iš svarbiausių problemų. Komisijos išaiškinimo kol kas nėra šio, dėl šio aspekto. Skaidrumas didesnis reikalingas, nes aš manau, kad kiekvienas elementas turėtų būti paskelbtas ir įmonės neturėtų taikyti dalykų, kurie neskaidrus. 24 mėnesių taisyklė. Aš nesu įsitikinusi, kad tai išspręs um, kylančias svarbiausias problemas. Tai yra trys svarbus uh, konkretūs dalykai. E, manau, kad turėsime galimybę dar apie tai padiskutuoti, bet aš tikrai teiksiu pakeitimus, kad galėtume visi kartu padirbėti ir išsiaiškinti, kas ir kaip dėl darbuotojų komandiravimo ir šių visų klausimų. Minutes, uh, two... Dvi minutės, Rina Roniekariai. Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams ir palinkėti jums paties geriausio vėjo jų būres. Ačiū už tai, kas buvo nuveikta. Kartu dirbome vis, visoje eilėje posėdžių, sustikom su įvairiais suinteresuotais asmenimis, išklausėme jų nuomonę. E, dabar, kai žvelgiu į pranešimo projektą, Ir kai išklausiau to, kas pasakyta, norėčiau pasakyti, kad man iš tikrųjų įdomu ir toliau girdėti visas šias nuomonės. Tikiuosi, kad bus rasti visi reikiami kompromisai. Ačiū pranešėms. Kokiegi mūsų svarbiausi prioritetai e, tolesniam procesui? Pirmiausia, aišku, reikia, kad būtų apibriešta ta pati savoka susijusi su darbo užmokesčio valstybė narė, sakoma, galės apibriežti šią koncepciją. Nežinau, ar taip turėtų būti. E, diskusija turėtų dar plėstis, e, apimant kolektyvinės dėrybas, rašant kolektyvinės sutartis. Manau, kad taip pat reikėtų apimti tą principą, kai už tą patį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis. Tiek sektorinių lygių, e, tiek kitais lygiais būtų galima tą taisyklę apibriežti. Kai dėl uh, trukmės. Tai turėtų būti laikimi, laikini susitarimai. Ir manau, kad 24 mėnesiai yra pernelyg ilgas laikotarpis, mes siūlom 6 mėnesius, nes norime pabrėžti, kad komandiravimas yra laikina priemonė. Na ir paskutinis dalykas, jūs atsižvelgėte tai, aš manau, visi sutarėm dėl to, kad svarbu įtraukti socialinę dalį į šį dokumentą, kad parodytume, jog tai yra minimali direktyva, o valstybės narės gali siekti daugiau, jeigu jos to nori. Taigi turime labai aiškiai pasakyti viską, kas reikalinga, kad taryba negalėtų žengti žingsnio atgal šiuo klausimu. Mes e, pateiksime visą eilę pakeitimų, jų bus tikrai nemažai Tačiau manau, kad iki šiol dialogas buvo puikus ir tai yra svarbu rengiant teisės aktą. Greens. Šaliųjų e, atstovom žodis. Dėkoju pirmininkė, dėkoju e, bendra pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už e, labai įdomų kartu praleistą laiką. Norėčiau dvi bendro pobūdžio pastabas pasakyti prieš pradedant kalbėti apie pakeitimus. Pirmoji, mes E, turime keli žmonius, kurie sako, kad apskritai reikia atsisakyti šitos direktyvos ir tai pagerintų Europos darbuotojų situaciją. Norėčiau pasakyti, tai nesąmonė, nes jeigu tą padarysime, kas atsitiks, tada uh, mes nusileisime iki minimumo, uh, iki, iki dugno ir ta minimali apsauga, kurią dabar gauna darbuotojai, uh, ji sunyks. Manau, kad mes turime E, turėti omenyje, kad jeigu mes atsikratysime šitos direktyvos, tai reiškia išeisime iš darbo rinkos ir darbuotojams tai nėra gerai. Labai svarbu, per, per diskusiją visada sakoma buvo, kad labai svarbu, jog šita direktyva a, e, būtų a, e, prieš pastatoma įgyvendinimo direktyvai na, norime labai aiškiai pasakyti, kad negalime to daryti, nes mes turime valstybėms narėms padaryti spaudimą, kiek įmanoma greičiau įgyvendinti įgyvendimo direktyvą savo valstybėse narėse. Ir būtent tai sakė bendra pranešėjai šitas komitetas. Tačiau tuo pat metu mes matome su šia direktyva susijusias problemas ir todėl ją reikia peržiūrėti. Dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Dauguma iš mūsų sako, kad mes norime užtikrinti laisvo paslaugų ir e, darbo jėgos judėjimo laisvę. Tačiau mes turime numatyti vienodas sąlygas tarp skirtingų valstybių narių. Taip ar anaip standartai mažėja. Būtent todėl mums taip staigi reikia peržiūrėti šitą direktyvą tam, kad užtikrintume vienodas sąlygas visiems ES dirbantiesiems norėtume e, paminėti keletą esminių dalykų. Mums svarbus yra teisinis pagrindas, nes dabar mes e, daugiausia kalbame apie paslaugų e, lai, lai, laisvą judėjimą ir pamirštame darbuotojų teisės. Kitas klausimas yra kolektyviniai susitarimai. Uh, Mes turime išplėsti direktyvos taikymos rytį ir e, remtis e, reprezentatyviausiais kolektyviniais sustarimais. Mes neturėtume kalbėti apie detalės, tačiau mes negalėtume pasitraukti iš šios diskusijos vien todėl, kad galbūt tie techniniai klausimai mums pasirodys sudėtingi. Ponas Hok, jis dabar atstovauja ALDE frakcijai. Dvi minutės jums prašom. Labai džiaugiuosi tuo, kad dabar mes e, keičiamės nuomonėmis tarpusavyje. Aš manau, kad prieš mums e, pateikiant pakeitimus mes kaip e, E, politikos formuotojai turėtume aiškiai suprasti e, e, su šia direktyva susijusius klausimus. Daugeliu atveju sakiau, kad visų pirma mes turėtume neskaldinti Europos tarp rytų ir vakarų. Ne, su tuo turėtų būti susijęs šitas pasiūlymas. Aš manau, kad mes turėtume pabandyti nustatyti pagrindinės mums rūpimas sritis ir rasti e, valstybėms priimtinų sprendimų. Aš norėčiau paraginti kolegas nenaudoti e, šio pasiūlymo kaip e, priemonę kovoti su darbuotojų išnaudojimu tarp valstybinių mastų. Šita direktyva yra skirta tam, kad mes e, galėtume dirbti verslo labui. Taip, mes turime pašalinti spragas, dėl kurių e, fiktyviai yra komandiruojami darbuotojai. Tačiau tai yra platesnis klausimas. Mes turėtume susikoncentruoti e, į šioje direktyvoje numatomą darbuotojų išnaudojimo klausimą yra labai daug kitų svarbių detalių. Ir aš norėčiau paminėti vieną esminį aspektą. Kai mes kalbame apie komandiruojamus darbuotojus, svarbu pripažinti, kad mes kalbame ne tik apie statybų sektorius darbuotojus, bet ir apie e, technikus profesionalus, kurie juda tarp valstybių narių, dirbdami tai pačiai įmoniai. Baigdamas pasakysiu, kad e, manau, jog e, svarbu mums, kurie formuoja politiką, pasižiūrėti kokią įtaką gali turėti šis pasiūlymas darbuotojams ir verslui ir kad mes parengtume gerą veikiantį pasiūlymą. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjams už nuveiktą darbą ir puikų bendradarbiavimą. Aš labai lauksiu tolesnių, tolesnio bendradarbiavimo. Dėkoju, ponia Hof, jūs atstovavote EKR ir e, niekam kitam daugiau nesuteiksime to papildomo laiko kaip jums. Ponas Marta. Dvi minutės. Merci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pristat, išreikšti savo atsiprašymus ir jūsų atsiprašymus. Elizabet Moran Šaftie puikiai dirbo, nes taip pat puikiai dirbo. Dvi minutės nuomoniai pareikšti, aš manau, kad tai yra įžeidimas toms dviems kolegiams, toms ponioms, kuris pusę metų jau dirbo prie šio pranešimo. Dėl jūsų kalties, nes jūs, ponė pirmininkė, nesugebat su tvarkarašiu susitvarkyti ir pasisakymų laiku. Šis posėdis buvo taip ilgai atidėliojimas. Tad dar kartą noriu pasakyti, atsiprašau savo ir kitų vardų abiejų pranešėjų. Tas, kas vyksta čia, yra sunkiai įvardinama. Tokia tema šitokio pobūdžio diskusijos. Nepateisinama. Dabar dėl mūsų pozicijos. Jūs pirmą minutę jau sunaudojote besiskūsdamas, kolega. Reikia laiko tiek, kiek reikia žmonėms. Jūsų arogancijos gana pagaliau. Bent jau pranešėjams e, turėtų būti to gana. Ir kad ir kiek sistemingai besišypsotumėte, neprimtinas yra jūsų elgesys. Monsieur Kaza. Kolega Kasa. Kalbėtos kalba ne mikrofoną. Pone pirmininkė, taip arogantiškai elgėsi vienas iš komitetų narių, man tai nepriimtina, mes visi susitarėm dėl šito dalyko, tad galbūt galima kolegoms iš ANF ir kitur elgtis ramiau, jūs turite elgtis taip, kaip ir visi kiti komiteto nariai. Tai ponė Dominik Marten, tiesiog užtilkit ir arba kalbėkit apie reikalo esmę. Uh, pirmininkė, jūs jau sunaudojot, ponė Makta, visą jūsų pasisakymo laiką. Tad e, pereiksim prie kitų kolegų. Jūri nuomonės. Žaumerį Kavada. Kaip paprastai, sako ponas Nakta, jūsų įžulumas nepasitarnauja jums, o populistas mano asmenį dėkoja jums už šį, e, už, už tokį elgesį, e, nes posėdis filmuojamas. E, E, pone Marta, nebegaišinkit mūsų laiko. 8 milijonai e, rinkėjų, tiek jų yra, jiems aš atstovauju. Ir tai yra irgi žaidimas ir jiems. Tačiau dėkoju, nes visa tai yra filmuota ir bus transliuojama. Now... Dėkoju, sako pirmininkė. Dėl vedimo tvarkos, prašoma žodžio. Kadangi tai jau įrašoma, kaip sakoma, norėčiau pasakyti štai kas, kad ponas Marta netstovavo Alde pozicijai, tad būtų gerai, kad jis nekalbėtų Alde frakcijos vardu, nes tai gali įnešti tam tikros sumaišties. Tad norėjau būtent pabrėžti šį elementą. No, Jis prieš tai kalbėjo, kad lyg tai reiškia poziciją ir Alde frakcijos vardu, bet tikrai ne. That, but... Pirmininkė, ištaisysim tai. Bet ačiū už jūsų sakytą pastabą, o dabar žodis ponui Roland. Jis prašė žodžio, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad kalbame apie tokį klausimą, kur yra tam tikrų sunkumų. Tad turime grįžti prie komandiravimo pačios esmės. Kas tai yra? Darbuotojų komandiravimas yra dalykas, kuris leidžia įmonėms turinčioms veiklą tam tikroj šaly e, komandiruoti laikinai e, savo darbuotojus dirbti kitoje šalyje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, Pagrindinė problema yra susijusi su praktika, kuri netitinka būtent šio požiūrio. Tai yra e, laikino darbinimo įmonės e, piknaudžiauja šitą situaciją. Tad reikia rasti tokius sprendimus, kad skatintume darbuotojų judumą, nes taip gerėja jų kompetencija, tačiau nereikėtų leisti viešėti sistemai, kuri e, priverčia konkuruoti darbuotojus tarpusavyje, nes tuo būdu įmanoma rasti pigesnės darbo jėgos. Neturėtume tai sistemai padėti. Tad štai reikia numatyti ribas tam tarp šių sistemų, apriboti tą, kuri neteisėta ir leisti skleistis tai, kuri teisėta. Kitas dalykas. Dėl darbo užmokesčio. Mm Turime elgtis labai atidžiai, kad visi teisingai suprastų, kas apie ką. Reikėtų, kad darbuotojams būtų užtikrintos tam tikros gyvenimo sąlygos. Pavyzdžiui, mano šalyje darbuotojai yra komandiruojami ir jų įdarbintojai laikosi tam tikrų taisyklių. Jeigu jie nepasiūlo gyvenamo ploto, jie turi mokėti e, už normalų būstą žmonėms, nes juos apgyvendinti konteineriuose, pavyzdžiui, nėra geras sprendimas. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar žodis Emilija Pavel. Na taip, jūs, ponė Martin, atstovaujate kraštutiniams dešiniesiems, jūs esate antieuropietis ir va, toks štai pilietis. Pone Martin, jeigu norite mūsų mušti ar kaip nors ten uh, išeiti, išsiaiškinti santykių, tai išeikim ir išsiaiškinkim. My, um, thank you, Mr. Martin. So, um, dear colleagues, all of us in this house. Ačiū. Gerbiami kolegos, mes visi parlamento nariai kovojame, kad Europos darbuotojai būtų geriau apsaugoti ir turėtų geresnės teisės, nepaisant to, iš kokios šalies yra kilę. Mano nuomonė, e, darbuotojų teisų apsauga yra gyvybiškai svarbi, tačiau kartais atrodo, kad mes per daug reguliuojame, kuriame naujas taisyklės ir tik apsunkiname tuos, kurie jau laikosi galiojančių taisyklių. Ir Kartais man atrodo, kad tos papildomos taisyklės priverčia įmonės arba užsidaryti, arba pereiti į tamsėje ekonomiką ir dirbti nesažiningai. Man atrodo, kad svarbu užtikrinti, jog darbuotojai, kurie yra komandiruojami, galėtų judėti laisvai, kad laisvai judėtų paslaugos, kad nebūtų e, keliamos kažkokios naujos kliūtis, negu e, yra dabar. Ir kalbant apie pastaruoju metu patvirtintą įgyvendinimo direktyvą, man atrodo, kad naujoji darbuotojų komandiravimo direktyva dėje nebus sėkminga. Ir manau, kad jie apsaugos tik labai nedidelį komandiruotų darbuotojų skaičių. Mes turime įgalinti oficialias įstaigas, kad e, jos e, galėtų um, tiesiog um, kažkaip tai bausti ir rasti tuos, kurie pažydžia taisyklės. Na ir kalbant apie susidariusią situaciją, nedeklaruojamas darbas ar e, fiktyvus įsidarbinimas yra e, aktualios problemas. Man atrodo, kad e, mūsų politika turėtų būti pagrista faktais. Problemas galima spręsti Mm, tik tada, jeigu tikrai norėsime apsaugoti milijonus europiečių nuo išnaudojimo, nuo pažeminimo ir nuo tamsios ateities. Kalbant apie darbuotojų komandiravimą ir mm, komandiravimą darbuotojų iš mažiau įsivyšiusių šalių į labiau mm, pažengusią šalis, turtingesnės šalis, tai yra tam tikra socialinio dempingo forma. Mm, Ir man atrodo, kad neretai tose um, netokiose brangiose šalise yra investuojama tiesiog siekiant pasinaudoti uh, tomis pigesnėmis sąnaudomis. Ačiū, pane Košlovskavičiu, prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Ši direktyva turi tikslą ginti darbuotojų teisės ir užtikrinti didesnį teisės aktų skaidrumą bei palengvinti užduoti įmonėms, kurios komandiruoja savo darbuotojus. Pagal atliktus e, tyrimus ir gaunamas nuomonės mes nepagerinsim situacijos. Priešingai sukursim per nelik daug problemų, daugiau negu jų buvo toms įmonėms. Ir skundus mes pirmiausia gauname iš mažų ir vidutinių įmonių. Tai, ką mes ketiname daryti, ko gero pasitarnaus pirmiausia didelėms įmonėms, vakariečių įmonėms. E, mažiau tai bus naudinga mažoms įmonėms. Pavyzdžiui, transporto sritis yra tokia sritis, kuri nėra reguliuojama šios direktyvos. Noriu atkreipti jūsų dėmesį tą faktą, kad 90 procentų transporto sektoriaus e, veikia dėl to, kad ten veikia mikro įmonės. 90 procentų šiame E, sektoriuje dirbančių įmonių ir mikro įmonės. Tad joms e, įvairios naštos, kurią primes ši direktyva, bus per daug. E, tos įmonės, tos smulkios įmonės tiesiog nesugebės išspręsti tų visų problemų, atremti tų iššūkių, nes joms teks žinoti įvairių šalių teisės aktus Jeigu į tas šalis važiuoja tos įmonės vairuotojas, reikės mokėti daug kalbų, tų šalių, kurias tenka kirsti vairuotojui. Aš atsiųsiu jums e, iš Lenkijos gautą tyrimą. Ten kaip tik ir pateikiamas pavyzdys vairuotojo, kuris vairuoja devynias dienas jo skirtumas, jo darbo užmokesčio skirtumas yra maždaug tūkstančio eurų lyginant su tų šalių, per kurias jis važiuoja. Iš to kyla visa eilė problemų, į kurias kol kas nekreipiama dėmesio. Aš manau, kad tas problemas nagrinėti verta ir noriu pasakyti, kad pateiksiu pakeitimus. Thank you. Thank you much, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Na, akivaizdu, kad tikrai daug išvalgų šį rytį išsakoma. Ir džiaugiuosi, kad galėsiu grįžti į Niderlandus ir paaiškinti, kad e NF kolegos e, labiau mėgsta šūkalioti ir skūstis dėl procedūrų, o ne spręsti savo rinkėjams kylančias problemas. Na, priešingai nei aš. Kalbant apie darbuotojų komandiravimą, noriu pasakyti, kad svarbu čia yra kalbėti apie paslaugų laisvą judėjimą. Uh, ir aš e, visada pasisakau už darbuotojų laisvą judėjimą, nes kiekvienas ES e, gyventojas, darbuotojas gali vykti bet kurią kitą valstybę narę ir būti tikras, e, kad jis bus apsaugotas tokiu pat standartu kaip ir vietiniai gyventojai. Tačiau neretai pastaruoju metu komandiravimas yra panaudojamas ne visai tinkama linkme Ir būtent tai ir turime spręsti. Reikia spręsti problemas susijusias su komandiravimo e, trukme. Visada sakome, kad tai yra ribotos trukmės e, dalykas, tačiau to nesukonkretiname. Man atrodo, kad reikėtų tai padaryti. Reikėtų numatyti, koks galėtų būti tas tinkamas laikotarpis komandiravimui. Kai kuriuose sektoriuose galbūt tos trukmės reguliavimas yra svarbesnis negu kitose. Man atrodo, kad reikėtų paieškoti kažkokių tai inovatyvių, naujoviškų būdų, kaip tai būtų galima padaryti. Taip pat galiu pritarti Elizabet Agnes, e, kurios e, kalbėjo e, apie atlygį ar užmokestį. Man atrodo, jog e, visiškai neprimtina tai, kad dabar Europoje yra tokių e, statybviečių, kur, e, pavyzdžiui, komandiruoti darbuotojai dirba kartu su vietos darbuotojais ir vietos darbuotojai gauna įvairius papildomus mokėjimus dėl pavojingų sąlygų, dėl nešvaraus darbo, dėl ilgų darbo valandų ir taip toliau. Jie dirba visiškai identišką darbą, tačiau komandiruotas darbuotojas jokių papildomų garantijų ar išmokų negauna. Tad turime būti skaidrus, tikslus ir turime užtikrinti, kad ir kokį sprendimą priimsime dėl darbuotojų komandiravimo, kad e, tas sprendimas neatsidurs Europos teisingumo teisme, kad jis nebus apskūstas. Labai svarbu, kad ir įmonės, ir darbuotojai puikiai žinotų, kas jų laukia. Ačiū dabar, ponė Šodirva, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė kolegos Jongerius ir Monašaftie dirbo tikrai sunkiai, kad galėtų pagerinti komisijos siūlymą. Komisija pateikė savo žangstinį siūlymą dar prieš pateikiant įgyvendinimo direktyvą. Na, vertinu tai, kad buvo išplėsta teisinė bazė, kad buvo nuspręsta saugoti labiau darbuotojų interesus, pritariu tam. Tačiau manau, kad mes Mums tenka atsakomybė. Parengti komiteto pranešimą, kuris būtų primtinas visiems, mes turėsime atsižvelgti 11 valstybių narių parlamento išreikštas pastabas. Norėčiau pateikti tuos pakeitimus, turėčiau pristatyti pakeitimus, kuriuos pateiksiu. Pirmiausia, siūlysiu iš direktyvos taikymos ryties išimti transporto sektorių. Tai yra labai specifinis sektorius, ten reikalinga specifinė sektorinė direktyva. Komisija ir kiti kolegos pabrėžė šio sektoriaus specifiškumą. Pritariu savo kolegai Agništikas Ladojevskai, kur, e, kuri minėjo, kad čia šiame sektoriu problemų yra daug. Antra, Aš siūlysiu uh, muitų tam tikrą uh, tvarką, jeigu komandiravimas trunka ilgiau negu šešis mėnesius. Ir aš uh, atsižvelgsiu tai, kas sako komiteto pranešėjus, manau, kad tai būtų naudingiau įmonėms. Nereikėtų įmonių apkrauti per nelik didelę biurokratinę naštą. Aš uh, Manau, kad diskusija bus naudinga ir kad rasime reikiamus sprendimus. Ačiū. Thank you, Jutta Steinruck. Ačiū labai, Jutta Steinruck, prašau. Dėkuoju, aš noriu padėkoti pranešėjai Ir per vieną iš paskutinių posėdžių, kai prasidėjo šitos diskusijos, jūs mums pristatėte šitą e, pranešimą labai e, išsamei ir e, ten buvo kolego, kolegos galėjo stebėti diskusiją. Na ir dabar mes toliau tęsime šitas diskusijas. Manau, kad mes labai emocingai diskutuojame, nes komandiravimo direktyvos tikslas yra ir užkirsti kelią um, fiktyviam komandiravimui, kuris atrodo tikrai labai aktuali problema nuo tada, kai ta direktyva įsigaliojo. Mes norime užkirsti kelią taip vadinamoms fiktyvioms įmonėms. Ir taip pat žinome, kad buvo Teisingumo teismo sprendimas, kur na, mes turime labai gerą galimybę e, lyg, užtikrinti lygias galimybės. E, taip, e, tos lygias galimybės turi būti užtikrintas ir darbuotojams, ir įmonių vadovams. Visada pa, visada e, mes turime imtis veiksmų prieš tuo, kur, tuos, kurie elgesi nesažiningai. Taip pat turime nepamiršti, kad egzistuoja nacionaliniai kolektyviniai susitarimai dėl atlyginimų, todėl mes turime šitoje direktyvoje atsižvelgti. Tai dėl transporto sektoriaus ir aš manau, kad mes. E, galėtume kit, sukurti kitas taisyklės e, mobiliems, labai judiems darbuotojams. Tačiau e, kol komisija nepateiks naujos e, direktyvos pasiūlymo, mes negalime to padaryti. Mes norėtume įvesti tam, tikras, tam tikrus pakeitimus. Mes kalbėjome apie tarpvalstybinės įmonės. Mes norime užtikrinti visų jų vienodus sąžininkus interesus. Ačiū. Pone. Loviecka, dvi minutės. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Na wstępie chciałam podziękować sprawozdawczyniom za przygotowanie. Dėkoju. Pirmiausia, leiskite padėkoti pranešėjams už pranešėjams už tai, kad parengė šį pranešimą. Suprantu, kad rengti bendrą pranešimą tokių kontroversiškų klausimų kaip darbuotojų komandiravimas yra tikras iššūkis. Vertinu tą faktą, kad nepasidavė šuolėms spaudimui mūsų pranešėjai ir kad e, e, pavyko sumažinti komandiravimo laikotarpį, kuris dabar yra apibrieštas kaip 24 mėnesiai, tiek yra maksimalaus komandiravimo laikotarpis. Pranešėjos taip pat kalbėjo apie paslaugos įprastinės vietos pasikeitimą. Nepamirškime, kad darbuotojas atlikdamas savo darbą per tos 24 mėnesius neturėtų būti kažkokioj teisiniai tuštumoj. Priešingai, jis turi laikytis labai tikslių teisės aktų. Komisija siūlo darbuotojus e, laikytis teisės aktų, kurių jis net nežino. Ar tai, yra, tai reiškia, kad ginamas darbuotojų interesas? Tikrai ne. Aš manau, kad tai būtų pavojinga tendencija. Svarbu yra dar štai kas. Būtina išsiaiškinti, kaip bus apskaičiuotas komandiravimo e, laikas, atsižvelgiant į tai paslaugos teikimą, į įmonę ir į darbuotoją, nes Ar, ar mes numatome kažkokią absoliučią ribą, ar paskui po kurio laiko vėl galima skaičiuoti kitus 24 mėnesius kitą laikotarpį. Tai yra tas dalykas, kurio kol kas komisija neišsprendė. Lygiai taip pat dėl darbo užmokesčio 16 pakeitimas. Kas tai yra darbo užmokestis, kokie yra jo elementai, iš ko jis susideda. Manau, kad reikia labai aiškiai apibriežti kokias išmokas darbuotojas turi gauti, kokie priedai jam mokami. Ačiū labai, pana Šulca, prašau. Dėkuoju, pirmininkė, labai ačiū už suteiktą galimybę pasikeisti nuomonėmis šiais klausimais. Mes, e, atrodome, turime skirtingą požiūrį į komandiravimo direktyvą. Svarbu, kad ji būtų peržiūrėta E, ji buvo e, priimta dešimtame dešimtmetyje, mes ją turime dabar patikslinti. E, taip, yra daug svarbių dalykų, kuriuos valstybės narės nori įgyvendinti. Ir mes turime vieną bendrą problemą Jeigu komandiravimas bus per daug sudėtingas, tai mes pakeisime vidaus rinkai ir pakenksime vidaus rinkai ir e, laisvam judėjimui. Tada mes susidursime su šešėliniu darbu ir kitomis dėlėmis problemomis. Vienas labai svarbus dalykas yra e, darbo užmokesčio problematiką. Manau, kad e, mes turėtume jį aiškiai apibriežti, turime rasti sprendimą ir darbuotojams ir darbdaviams, kuriems reikia e, susitarti tarpusavėje. Visi mes e, žinome, kad pavyks tai padaryti tik tais tada, kai turėsime labai aišką apibrėžimą, nes e, na, jeigu tos ap, a, apibrėžtis yra per daug, per daug e, bendros, tai mes negalime rasti bendrų sąlyčio taškų, e, o jeigu bus atvirkščiai, tai darbuotojai mažiau skusis ir panašiai mūsų tinklalapis tinkamai nefunkcionavo, mes norėtume apie, mes turėtume geriau įspręsti problemą susijusią su informacija. Taip pat e, kitas klausimas yra komandiravimo trukmė. Norėčiau pasakyti, kad e, Galbūt, jeigu žmogus yra išsiunčiamas 24 mėnesiams, tai e, gali atsitikti taip, kad e, e, tos direktyvos taikymo laikotarpis pasibaigs kelios dienos prieš jam sugrįžtant. Manau, kad mes turėtume atsižvelgti tokius aspektus. Labai ačiū. Thank you, Mr. Kalviešombo. Ačiū labai, panas Kalviešombo, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū bendra pranešėjams, atlikusiams puikų darbą kuris ne visada yra dėkingas. Kadangi vyksta diskusija, norėčiau išsakyti du svarbius pamastymus. Alde pozicija, kaip priminė kolegė Labajova, jinai šešėlinė pranešėja yra, yra aiški štai dėl ko. Yra problemų ar nėra, Be abejo, mes žinome, kad problemų yra dėl tų 0,4 procentų ir panašiai, tačiau kad ir koks būtų siūlomas sprendimas, e, reikės tą sprendimą rasti, bet e, reikia e, laisvam judėjimui nepakenkti jokių būdų nei paslaugų teikimui ES, kad ir kaip bebūtų sprendžiamas klausimas. E, taip, kaip viskas dabar išdėstyta popierio, netrodo, kad tam nebus pakengta. Antras dalykas. Aš nesu tikras, kad uh, temą sprendžiame iš blogos pusės, taip sakant. Tiesiog bandome visi pareikšti savo nuomonę diskusijoje, mes kalbame apie sąnaudas, bet dėl darbo sąnaudų, dėl darbo jėgos kainos konkurencija visada juk bus. Pavyzdžiui, jeigu taip nebūtų buvę, ispanai šiandien dar ko gero sėdėtų medžiuose, iš jų taip ir neišlipę. Mes konkuravom e, naudodami tuos privalumus, kuriuos turėjom savo laiku. Norime kovoti su piknaudžiavimo atvejais. Kolega Rolen labai aišku dalyką pasakė. E, darbuotojai turi teisę būti apgyvendinti, apgyvendinami konteineriuose. Tai yra neprimtina. Tai yra piknaudžiavimo įstatymo atvejais. Tad kodėl neužkirsti kelio tokiems atvejams? Jeigu įmonės nevysto gamybos, e, galbūt e, turėtų būti labiau tikrinamos arba tos, kurios komandiruoja darbuotojus, turėtų būti tikrinamos. Reikėtų siūsti darbo inspektorius. Bet e, neikti konkurencingumo ar, ar riboti laisvės, tai nėra geras sprendimas šiai problemai. Ačiū. Ačiū, kolega One Kandelin. Eh, Labai ačiū. Pirmiausia, Norėčiau išsakyti savo pasitenkinimą, o po to iššūkį ir paskui piknaudžiavimo atvejai pastebėti. Labai džiaugiuosi, kad šitas e, pasiūlymas yra pateiktas ir kad mes dabar galime diskutuoti apie dabartinės direktyvos situaciją. Man taip pat labai džiugu, kad mes kalbame apie atlygį, o ne minimalų atlyginimą. Tai yra didelis žingsnis į priekį šioje direktyvoje, viskas tampa aiškiau. Taip pat noriu e, išreikšti susirūpinimą dėl to, kad e, komandiravimas, e, kai komandiravimą kai kurie Europos parlamentarai laiko socialiniu dempingu, tačiau tai yra teisėtas pasirinkimo variantas. Yra žmonių, kurie nori riboti komandiravimą. Nemanau, kad mes turėtume tą daryti. Uh, Aš baiminuosi tų, e, to, kad jeigu per daug bus reglamentuojamas e, reguliuojamas komandiravimas, tai daugelis žmonių rinksis fiktyvų e, savarankišką darbą. Mes neturėtume įstumti žmonės į nelegalų darbą per didelius savo reglamentavimu. Mes turėtume uh, užtikrinti, turėtume žinoti, kad uh, komunikavimas ir fiktyvus savarankiškas darbas yra aiškios priemonės, o mes turėtume užtikrinti, jog darbo vietoje būtų vykdomos inspekcijos, patikrinimai. Ir aš savo pakeitimais noriu tą situaciją paaiškinti. Aišku, aš lauksiu komisijos pasiūlymo dėl socialinės apsaugos. Ačiū. Pone Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė E, iš tikrųjų, kiek laiko dirbu šiame komitete Europos parlamente, tai šita direktyva, šitie pasiūlymai dėl, dėl direktyvos turbūt yra patys sunkiausi. Ir aš labai dėkoju abiem pranešėjom, nes tai yra didžiulis atliktas darbas. Ir pirmiausia todėl, kad tai yra labai jautrus siūlymai, reikia tą pripažinti ypatingai vidurio ir rytų Europos valstybėm. Nes daugelis žmonių iš tų valstybių tame tarpe ir iš mano Lietuvos, vyksta dirbti, na, į turtingesnės valstybės. Tai yra, ir to nereikia slėpti. Ir todėl labai dažnai darbdaviai, komandiruodami darbuotojus, na, iš tikrųjų nemoka e, deramo atlyginimo, neužtikrina tiem darbuotojai tinkamų gyvenimo sąlygų, labai dažnai vietoj atlyginimų yra apsiribojama komandiruotpinigiais, nuo kurių nemokam, žmogus neturi jokio socialinio draudimo ar, ar pensijos atveju, ar, ar nelaimingo atsitikimo atveju. Todėl iš tikrųjų mes turime atrasti tą balansą, kaip nesupriešinti senųjų ES valstybių ir naujųjų ES valstybių. Aš labai prašau atsižvelgti į tai ir ypatingai vėlgi, gal mes turim daryti spaudimą komisijai dėl vežėjų e, sąlygų Gal tai iš tikrųjų turi būti e, vairuotojams tolimųjų reisų atskira direktyva, kuri netelpa į šitos direktyvos rėmus. Todėl aš e, tikrai galvoju, kad tai nebus lengva. I, labai didelė takoskira yra tarp, tarp tų valstybių ir todėl reikės matyti dar daug dirbti, kad rasti sutarimą e, dėl šitos direktyvos. Ačiū. Thank you, uh, Monsieur Yarik. Floor is yours. Uh, merci, madame la. Janik. Ačiū, panė pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjams už darbą. Aš manau, kad mes kalbame apie bendro intereso klausimą. Viena vertus reikia užtikrinti judėjimo laisvę ir, su, ir, teis, ir kita vertus teisėtumo klausimus. Negali būti toje pačioje vietoje dirbančių darbuotojų iš skirtingų šalių, kurie gauna skirtingą atlyginimą, kurie skirtingai socialiai apsaugoti. E, manau, kad šiam aspektui kol kas buvo nepakankamai skiriamas dėmesys ir ypač nepakankamai dėmesio buvo skiriama gyvenimo sąlygoms darbuotojų. Dažnai tie komandiruoti darbuotojai gyvena nepriimtinomis sąlygomis. Antra, Man atrodo, komandiravimas taip pat turėtų būti laikinas sprendimas. Galbūt reikia šiek tiek lankščiau žiūrėti šį dalyką, tačiau komandiravimas yra laikinas darbas. Tačiau e, buvus, e, pavyzdžiui, komandiruotų darbuotojų tuos du mėnesius, ar net 24 mėnesį galima jo nebūti ir paskui vėl 24 mėnesius jo būti, man atrodo, reikėtų užkirsti kelią tokiai praktikai. Kodėl? Todėl, kad dėl transporto sektoriaus tiksliau. E, čia e, iškyla visai eilė svarbių klausimų - aplinkosaugos, e, darbo laiko ir taip toliau ir panašiai. Transportas taip pat turi būti plėtojamas ir tos geležinkelių transportas, pavyzdžiui. Yra tokių įmonių šioje Europos pusėje, kurios sukuria filialus ar tiesiog turi viso labo pašto dėžutę rytų Europoje kur nors ir ten samdosi darbuotojus. Tuo būdu sukūriamos nevienodos sąlygos e, su, su kitais, sukūriama nesažinga konkurencija. Reikia tą problemą spręsti. Ir dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra toks. Reikia rasti tinkamą kontrolės sistemą, sukurti ją. Ir galbūt reikėtų sustiprinti Europos e, darbo inspektorių korpusą. Dėkui. Thank you. Dėkoju. Baigėte? Ponas Rachfor. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems pranešėjams ir šešėlinių pranešėjų komandai atlikusiems puikų darbą. Aš į šį komitetą atėjau kaip naujas narys, tad esu toks, sakyčiau, paskutinis pribėgęs prie šio klausimo sprendimo, bet vis dėlto noriu pasakyti keletą pastabų. Uh, Aš nemanau, kad yra prieštaravimas tarp naujo teksto siūlymo ir to fakto, kad ankstesnis tekstas turi būti gyvendinamas. Aš nemanau, kad tai yra prieštaraujantis tarpusavyje vienas kitam dalykai, nes iš tikrųjų, e, atsižvelgiant ES piliečių lūkesčius, mes turime e, suteiktiems daugiau saugumų, nes jie jaučia susirūpinimą atskirose šalyse. To dar norėčiau pasakyti, kad šalis, kurioje esu išrinktas, Prancūzija, atrodo ta šalis, kuri šią direktyvai priešinasi, bet nesuklyskim, tai yra ta šalis, kur atvyksta daug komandiruotų darbuotojų, tačiau taip pat tai yra ta šalis, kuri ir komandiruoja daug darbuotojų. Tad būtų keista į mus žiūrėti kaip į šalį, kuri priešinasi šio dokumento prieimimui. Taip nėra. Akivaizdu, kad mes Turime kurti ir toliau bendrą rinką ir užtikrinti laisvą judėjimą. E, mes balsuosime dėl CETA, e, dėl atsiverimo didesniam pasauliu. Pritartume tam ar ne? Mes juk negalime atsiverdami pasauliui užsidaryti tarpusavyje vieni nuo kitų, nes čia būtų didžiulis prieštaravimas. Dėl paties teksto mane štai kas stebina ir tai galbūt nepakankamai tekste pabrėžta. Manau, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių yra esminis dalykas sprendžiančios klausimus. Reikėtų, kad ne, valstybės narės ne tik spręstų tam tikrus reikalus, bet ar jos spręsdamus tarpusavį bendradarbiautų, nes priešingų atveju, jeigu to bendradarbiavimo nebus, ir toliau bus visokio plauko nenuseklumų labai daug. Aš manau, kad reikia numatyti komandiravimo maksimalų laikotarpį ir reikia susitarti dėl darbo užmokesčių vairių aspektų. Na ir paskutinis dalykas Dėl tarptautinio transporto sektoriaus turiu pripažinti, kad mm, nesu dar apsisprendęs dėl to, tačiau jeigu reikėtų šį klausimą įtraukti į šią direktyvą, tai reikėtų tiksliau suformuluoti viską, negu dabartinė redakcija tai padaryti. Ačiū. Dėkoju. Žlotovskį prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie komisijos siūlymo. Mama, kiek suprantu, bandoma vėl atkurti geležinę uždangą. Įmonės jos neįveiks. Tos bent jau, kurios veikia naujosiuose valstybėse narėse. Jeigu šio siūlymo tikslas yra kovoti su piknaudžiavimu, tai ši direktyva nėra tinkamas būdas. Pirmiausia, nuo jos nukentės mažos ir vidutinės įmonės, kuriams dažnai labai sunku paprastai uždirbti e, pelną. Šiandien jų vienintelė jums tarnaujanti priemonė iš jų regisi yra atimama, bandoma tai daryti, jūs įmonės tiesiog bankrutuos. E, šis siūlymas yra kenksmingas bendrai rinkai. Manau, kad e, paslaugų ribojimas, kuris yra pasiūlytas, yra visai nepagristas. Taip pat manau, kad daug šalių jau pareiškė protestą, jau pažymėjo įsprūdusias klaidas. Šis dokumentas nepagerins situacijos, priešingai ją pablogins. E, Dėkoju. Dabar ponas Hok. Vieną minutę. Dėkoju. Direktyvoje kalbama apie darbo užmokesčio klausimą. Vienodas darbo užmokestis už tą patį darbą. Viskas gerai, bet tik popieriuje. Galbūt ateityje galėsim rasti gerus sprendimus, tačiau šiandien šis siūlymas reiškia, kad bus atstatyta siena tarp rytų ir vakarų Europos. Man susidaro toks įspūdis, kad bus atverta Pandoros skrinė, kad mes tiesiog pakenksim rinkai. Darbuotojai iš rytų valstybių sudaro tik 0,1 procento darbo jėgos vakarų Europoje. Kaip galima tokiu būdu paminti mūsų šalių subsidiarumo principą? Kodėl ji nesižvelgiama? Kodėl ta darbuotojų komandiravimo idėja apskritai siūloma iš visų pusių pažaboti? ES turėtų kovoti su, nega, su nelegaliu darbu. Tai turėtų būti mūsų dėmesio svarbiausias objektas. O ši direktyva yra grinai protekcionistinio pobūdžio. ES e, bando šiandien pasakyti, kad vėl įsigalios stipriojo teisė. Tik tiek, ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Aš buvau Meksikos delegacija, todėl pavėlavau. Ir dabar e, buvo tikrai daug e, kalbama apie tai, kad yra diskriminuojami mek e, meksikiečiai ir mes norėjome išreikšti savo susirūpinimą dėl to. Aš norėčiau pakalbėti apie a, paties palankiausio principo naudojimą. A, Tai yra pirmo Romos reglamento pažeidimas. Aš norėčiau paminėti tai, ko nebuvau pastebėjęs, gerbiama Elizabet ir Agnes. Norėčiau įsivaizduoti, kad šitas komisijos pasiūlymas mums galėtų papildomai padėti. Tai yra, jeigu nėra jokios kitos teisinės formos ar, ar, tai, ar tai būtų galimybė, kuriai galima būtų pritarti. Mes nenorėtume dabar uh, imti ir uh, e, skeit, ki, atkirs, atskirti e, ry, rytinę ir uh, vakarinę, rytų ir vakarų um, Vokietiją. Mes kovojame su tuo, mes nenorime dabar žmonėms užkirsti kelio gauti vienodas teisingas sąlygas darbo vietoje. Jūs kalbėjote apie uh, darbo vietas. Yra 14-21 pakeitimai ir juose kalbama apie kolektyvinės sutartis ir reprezentacinės sutartis. Turėtume išplėsti savoką ir sakyti, tai turėtų būti e, reprezentaciniai kolektyviniai susitarimai. Uh, Tokia būtų mūsų pozicija. E, aš norėčiau labai padėkoti už jūsų skaidrumą ir atvirumą. E, mes e, labai daug tarpusavyje kalbėjomės ir aš labai džiaugiuosi dėl tokių debatų, kurie vyksta čia. Dėkoju. Ponas Brok, dvi minutės. Dėkoju. Keletas pastabų. Ir norėčiau padėkoti pranešėjams. E, iš kai kurių šalių e, parlamentarai, ypač iš e, rytų ir vidurio Europos šalių, pasako, teigia, kad tai yra socialinis dempingas, tačiau manau, kad turėtume aiškiai pasakyti, jog ES nėra ta vieta, kurioje reiktų e, karpyti kolektyvinės sutartis ar socialinius teisės aktus. Jeigu Europa e, sumažins standartus kai kuriuose šalyse, tai reiškia įdame ne tą linkme. Tai turi būti tie teisės aktai, kurie užtikrintų apsaugą darbuotojams priimančiose valstybėse narėse, tačiau e, taip pat mes turėtume E, užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Mano šalyje matau, kaip e, važiuoja daugybė sunkvežimių ir jie e, praleidžia savaitgalius Vokietijos automagistralių parkavimo aikštelėse, neturi jokių kitų sąlygų. Ir E, jie gyvena sunkiai suvokiamomis sąlygomis už e, sunkiai suvokiamą atlyginimą. Ir tai tikrai kenkia Vokietijos sunkvežimių vairuotojų darbo sąlygoms, kurie nori dirbti e, oriomis sąlygomis. Taigi, išvaž, iš kilmės šalių važiuojantys e, darbuotojai patiria tokias, e, da, tokias tokiomis darbo sąlygomis ir nemanau, kad socialinė Europa turi eiti tokiu keliu. Mes turėtume rasti e, įvairių būdų, kaip tam užkirsti kelią. Ačiū. Madam Deli. Pone Deli, prašau. Ar Karima Deli yra salėje? Tada pane Laurės, dėl prašau. Ačiū labai. Man atrodo, kad netinkama visada kalbėti apie tą rytų ir vakarų prieš priešą. Juk tie rytai taip pat nėra vienodi, ten yra įvairiausių skirtybių. Ir pavyzdžiui, kalbant apie Estiją, mm, ten yra tokie gana glaudus ryšiai tarp Estijos, Suomijos, tačiau ten tokių problemų nematome, puikiai bendradarbiauja darbo ministerijos, profsąjungos ir taip toliau. Tačiau jeigu kyla kažkokių problemų, e, kalbant, pavyzdžiui, apie tuos kolektyvinius sustarimus ir platesnę jų taikymo sritį, Taip, kyla įvairiausių klausimų, kalbama apie tai, kad tai yra daug mažiau skaidru nei tie universalūs, atviri susitarimai. Ir mūsų įmonėms, mūsų darbuotojams sudėtinga su tuo susipažinti, gauti visą reikalingą informaciją. Ir man atrodo, kad įmonėms galbūt reikėtų tų taisyklių, kad jos atskleistų tą informaciją, tas sąlygas, nes dabar sažiningumo trūksta, tos didelės įmonės dėje nėra įtin atviros ir tiesiog žmonėms sudėtinga gauti jos dominančią informaciją. Ačiū labai, ponas Fantulis dabar prašau. Dvi minutės be abejo. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Darbuotojų komandiravimas be abejo yra pagrystas laisvė teikti paslaugas. Ir tai yra itin naudinga priemonė, naudingas įrankis tiek ir verslo atstovams, tiek ir patiems darbuotojams. Komisijos teigimu tai sudaro 43 procentus mm, viso atliekamo darbo. Be abejo, tai yra svarbi dalis. O kalbant apie užmokestį, Mums atrodo, kad tai turėtų būti vienas iš prioritetinių klausimų. Mes turime apsaugoti komandiruojamų darbuotojų užmokestį. Reikia siekti, kad atlyginimas būtų e, vienodas, sąžiningas, kad nebūtų manipuliuojama darbuotojais. Ir viskas baigtųsi vien tuo, kad didelės įmonės gautų pelną, Tad ir patys turime apie tai kalbėti, turime kalbėti apie darbuotojų užmokestį, sąžiningą užmokestį. Norėčiau priminti ir situaciją Graikijoje, kurioje yra sudarytas memorandumas, tačiau vyksta krizė ir kyla klausimas, kas apsaugos to darbu, tos darbuotojus, kurie galėtų būti komandiruojami, kas padės galbūt kitos valstybės narės. Ačiū, ponas Kristensen, prašau. Ačiū labai. Sensitivt. Ačiū labai. Tikrai tokius jautrius klausimus aptarinėjame ir man atrodo, reikia vengti tos e, jau minėtos rytų ir vakarų Europos prieš priešos ar konflikto. Man atrodo, kad pranešėjai tikrai puikia pusiausvėra rado parengtame pranešime ir žinau, kad tai nebuvo lengva padaryti. Ir mm, kalbant apie tai, ko mes norime, mes nenorime užkirsti kelią darbo jėgai nuvykti vieną ar kitą vietą. Mes tiesiog norime apsaugoti darbuotojus, užtikrinti, kad jų darbo sąlygos būtų vienodos, lyginant su vietiniais darbuotojais. Na, pažvelkime į šią situaciją yra e, tokių darbuotojų, kurie atvyksta, įsikūrė šalyje, moka mokesčius ir taip toliau. Jie laikosi taisyklių, kažkokių didelių problemų nekyla ir jiems yra mokama taip pat kaip ir kitiems to šalies gyventojams. Tačiau jeigu pažvelgtume į tą vadinamą migruojančią darbo jėgą, e, šalims yra sudėtinga sekti, kokia yra situacija, kalbant apie šios darbuotojus, todėl svarbu užtikrinti, kad būtų taisyklės, kad galėtume jas įgyvendinti ir užtikrinti, kad tie darbuotojai dirbtų tokiamis pačiamis sąlygomis, kaip ir priimančiosios valstybės narės gyventojai. Mes tikrai nenorime kažkokių tvorų statyti ar užkirsti kelio darbuotojams į vieną ar kitą sritį ar valstybę narę. Tiesiog norime užtikrinti, kad būtų sąžininga konkurencija tarp įmonių ir tarp darbuotojų. Ačiū. Karimadėlį vis dar nepasirodė. Ar ponia Dlabajova norėtų dar kartą pasisakyti? Ačiū. Kalbėsiu trumpai, kalbėsiu savo gimtają čekų kalba. Atleiskite, kad iš pradžių e, kalbėjau apie tai, jog mm, turėtume vienas į, į, vienas į kitą įsiklausyti dėje, šiandieną to nematau. Ir kalbant apie e, man rūpimus klausimus, dažniausiai kažkokius e, tai neigiamus dalykus iškeliame. Tačiau pas darbuotojų komandiravimas juk yra geras dalykas, teigiamas dalykas, kaip ir laisvas paslaugų judėjimas. Be abejo, visada bus tokių žmonių, kurie nesilaikys taisyklių, jas pažeidinės, e, ras būdų, kaip tas taisyklės apeiti. Jeigu norime e, administracinės kažkokias procedūras taikyti, man atrodo, kad mes tik pakenksime tiems, kurie tų taisyklių laikosi. Na ir nereikia tikėtis, kad taisyklės pažydžiantis asmenys yra kvaili, negalės prisitaikyti prie tų naujų administracinių reikalavimų. Dar norėčiau daugiau kalbėti apie pozityvius dalykus, ne vien tik apie neigiamybės. Panašu, kad kolegų nuomonės kartais išsiskiria, turėminė kolegas iš rytų ir vakarų Neretai skiriasi ir mūsų įgyta patirtis, tačiau man atrodo, kad turime įsiklausyti vienas kito žodžius, priešingų atveju pažangos nepasieksime. Ačiū, aš pati norėčiau tarti keletą žodžių. Visų pirma, norėčiau padėkoti e, pranešėjams, e, poniai Jungerijus ir e, poniai Morin Chartier. Tikrai puikiai atlikote savo darbą ir mes tiesiog privalome. Mm, įvertinti jūsų darbo rezultatus, kad jie neliktų vien tik e, rašalų popieriai užrašytos mintis, kad jos duotų realių rezultatų. Taip pat e, dėl pasiūlymo e, praplėsti teisinę bazę, tai taip pat svarbus e, aspektas. Man atrodo svarbu užtikrinti, jog darbuotojų komandiravimas teisinėje sistemoje būtų laikomas būtent tuo, kuo ir turėtų būti laikomas. Tai yra susiję ir su teisės aktais dėl darbuotojų teisų, dėl vidaus rinkos. Na ir m, mm, būtent to ir buvo siekiama, tačiau viena valstybė narė tada blogavo teisės aktą, tačiau panašu, kad dabar kyla nemažai problemų, e, kalbant apie sprendimus priimtus Laval byloje, dabar dėl tikslesnių užmokesčių remuneration. Rem apibriešių. Tai yra itin svarbu, tai yra itin glaudžiai susiję ir su teisiniu pagrindu, tai apima įvairiausias problemas. Ir mm, man atrodo, kad e, tam tikrai reikėtų skirti dėmesio. Šis klausimas yra vienas tų, su kuriuo ir aš pati dirbu politikos rytyje pastaruosius 10-15 metų. Man, man atrodo, kad jūs tikrai puikiai padirbėjote ir mes pasistengsime uh, siekti tinkamo rezultato, galtinio rezultato, neskirstydami jūsų į rytiečius ar vakariečius, juk tai yra naudingas europiniam projektui dalykas, naudingas įrankis mūsų darbuotojams. Na, jeigu pranešėjas norėtų tarti galutinį žodį, E, galėsime tai padaryti, tačiau dar turime šiek tiek laiko ir komisijos atstovui, ponui Pereirai, dar galėtume suteikti žodį. O galbūt komisijos atstovų jau ir nebeturime, ne vis dėlto matau dar kažką. Tad e, suteiksiu žodį, kad trumpai pakomentuotumėte, o pato žodis pranešėjams. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir ačiū už man suteiktą žodį. Norėčiau tik keletą pastabų pasakyti. Na, pasakysiu gal keletą akivaizdžių dalykų, bet juos paminėti, man atrodo, yra verta. Pirmasis tas akivaizdus dalykas yra tai, kad komandiravimą juk sukūrė ne direktyva, ar ne? Man atrodo, tai savame suprantama. E, laisvo paslaugų teikimo pasiekmė yra komandiravimas. Ir tai atsirado dar prieš atsirandant e, pačiai direktyvai. Ta direktyvos panaikinimas e, turbūt turėtų tam tikrų teisinių pasiekmių, nes e, sutartise judėjimo laisvė yra įtvirtinta. Kai kurie kolegos minėjo, aš norėčiau pasakyti štai ką. Darbuotojų judumo e, forma yra ne komandiravimas, o pats laisvasis judėjimas. Tai reiškia, kad žmonės gali e, laisvai judėti, 45-ame sutarties straipsnėje tai yra numatyta, jų vienodas traktavimas su kitais to šalies darbuotojais, kurie dirba, taip pat yra numatytas, tai yra ir įmonės interesas teikiant paslaugas. Kai dėl direktyvos 96 metų taikymo apriepties, aš manau, kad čia reikia pasakyti labai aiškiai, 96 metų direktyva yra taikoma visiems veiklos sektoriams. Tai yra juodo balto pasakyta pačioje direktyvoje, tik prekiniam laivynui ji nėra taikoma. Tad ar kelių transportas ap, yra apimtas šios direktyvos ar ne? Taip, taip. Komisija tą pripažįsta dešimtojoje savo konstatuojamoje pateiktų dokumento dalyje. Be abejo, šiam sektoriui reikalingi, reikalingos tam tikros adaptavimo priemonės. Reikalinga galbūt patikslinti, kaip ši direktyva laik, taikoma transporto, kelių transporto sektoriui, tačiau šis sektorius yra apimtas. Ir tais atvejais, kai yra darbuotojų komandiravimo atveju, taip pat direktyva turėtų būti taikoma. Nes tarptautinio transporto sektorius nėra pagal darbuotojų komandiravimo taisyklės reguliuojamas. E, direktyva gali būti netaikoma tik atskirais atvejais, kai darbuotojas toje pačioje šalyje perveža prekes, jas pakrauna, iškrauna, nes e, šiaip sektoriui direktyva yra taikoma, o komisija tik sakė, kad reikėtų pateikti kai kuriuos paaiškinimus ir kad tie paaiškinimai bus pateikti, jeigu esi gerai informuotas, sako kalbėtojas. Daugelis kolegų sakė štai ką, kad reikia didesnio teisinio aiškumo, reikėtų, kad įmonė žinotų, kokias taisyklės reikia taikyti, kokiu jų laikytis, reikia, kad taisyklę žinotų darbuotojai. E, reikia pripažinti, kad e, žiūrint iš šios perspektyvas, 96 metų direktyva nėra labai tobula. E, nežinau, kaip prancūziškai vadinasi, bet tas maximum rate of payment, maksimalus darbų užmokesčio tarifas, e, yra ta savoka, prie kurios reikėtų padiskutuoti. Teisingumo teismas pateikęs yra savo interpretaciją šiuo, šiuo klausimu ir aš norėčiau pasakyti, jog esu diskutavęs su darbo inspektoriais daugelį valstybių narių. Praktiškai darbo inspektoriai priimančiuose šalyse e, taiko minimalaus darbo užmokesčio savoką. Direktyvoje nepasakyta tai, kas jau yra užfiksuota teismo jurisprudencijoje. Kadangi nacionalinėje bazėje neapibriešta tas minimalus darbo užmokestis, kas tai yra, tai tuomet e, susidūrėma su sunkumais. E, taikomas e, konkrečioje šalyje mokamas darbo užmokesčio minimalaus kažkoks koeficientas ir tiek. Mūsų siūlyme E, pateiktas darbo užmokesčio apibrėžimo siūlymas apima kai kurios elementus, kurie yra būtini. Akivaizdu, kad kiekvienas darbo inspektorius priimančioje šalyje žino, e, kaip yra apmokama už darbą vietiniams darbuotojams, tad jam belieka atlikti savo darbo inspektoriaus funkciją, užtikrinant, kad e, atvykus jie uždirba tiek pat. Manau, kad kolektyviniai sustarimai sektoriniai gali būti naudingi ir jie gali pasitarnauti tais atvejais, kai nėra aiškiai pasakyta, koks šalia yra minimalus darbo užmokestis. Komisijos siūlymas įneša daugiau aiškumo darbo inspektoriams palengvės darbas priimančiose šalyse. E, nežinau, ar politiškai yra teisinga ar ne žengti tokį žingsnį. Tačiau pasiūlymas įneša daugiau aiškumo. Na ir paskutinė pastaba, nes atrodo pernelyg ilgai įsikalbėjau. Dėl tų raudonųjų linijų, kurių nereikėtų peržengti. Viena iš tokių linijų yra tai, kad įmonėms komandiručiams darbuotojams bus primestos tokios taisyklės, kurių nereikės laikytis vietinėms įmonėms. Tai ko gero būtų priešinga siūlymo teisiniai baziai, tai būtų priešinga siūlymo tikslui ir sutartims. Ir aš manau, kad e, taikyti kolektyvinių sustarimų taisyklės, kurios nėra bendro taikymo, kurių ne visos regionų ar sektoriaus ar šalies įmonės turi laikytis, gali būti traktuojama kaip neigiama diskriminacija e, komandiruotųjų atžvilgių jei tokio siūlymo legalumą būtų galima ginčyti. Na ir galiausiai dėl darbo užmokesčio. Ir dėl geresnio apibrėžimo. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad de, kaip ir 96 metų direktyvoje apibrėžimas to, kas yra minimalus darbo užmokestis, turėtų būti valstybės narės kompetencija kuri priima komandiruotus darbuotojus. Jeigu direktyvoje europinėje būtų ši savoka apibriešta, koks turi būti minimalus darbo užmokestis, tai ko gero būtų neprimtina daugeliu valstybių. Ir priimančioji valstybė turi apibriežti, kas yra minimalus darbo užmokestis. Ir čia nereikėtų pakliūti į tuos pastus ir peržengti subsidiarumo principo ribas. Galbūt tekstą reikėtų dar patobulinti, bet apibriežti, kas, koks yra minimalus darbo užmokestis, turėtų būti valstybės, priimančiosios valstybės narės kompetencijos klausimas. Ačiū. E, Ačiū labai. O dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjams. Galbūt ponė Jungerijus norėtų pradėti, o po to, po to Moran Šatier. Ačiū. Ačiū visiems kolegoms. Norėčiau padėkoti už vykusias diskusijas. Turiu pasakyti, kad taip, neretai jos tampa gana emocingomis ir tai yra visai suprantama, nes e, laisvas judėjimas e, neretai sukelia karštas diskusijas visose valstybėse narėse. Tačiau man atrodo, kad jeigu mes norime pasiekti pažangos, o juk to būtent ir norime, toks yra mūsų tikslas, tada mes privalome kažkaip tas emocijas šiek tiek nustumti į šalį, e, pažiūrėti, kas vyksta, kokia yra situacija, kokius spragų yra sistemoje. Ir taip pat įvertinti, e, kokių norime e, darbo rinkos tikslų, kaip norėtume juos įgyvendinti. Aš esu tikra dėl savęs, dėl Elizabet nuomonės, tačiau e, turbūt ir kolegų nuomonės yra panašios. Kalbant apie laisvą judėjimą skirtą paslaugoms, e, iš karto e, po to eina laisvas darbuotojų judėjimas. Tai yra nemažiau svarbus klausimas. Ir tai yra bazinis ES principas. Na ir norėčiau pasakyti, kad man asmeniškai darbuotojų laisvas judėjimas yra tiesiog tokia pamatinė darbuotojų teisė. Ir aš ginsiu tą teisę, bet kokiuose diskusijose, debatuose, man atrodo, kad tai yra svarbi teisė. Ir reikia užtikrinti, kad mes siektume apsaugoti tas bazinės darbuotojų teisės, taip pat apsaugoti įmonės. Tada turime taip pat įvertinti, kokia yra situacija kas yra parašyta toje originalioje pirminėje direktyvoje, kaip situacija pasikeitė, kaip jie evoliucionavo ir kaip būtų galima rasti naujus, modernius atsakymus į, į tam tikras darbo rinkos problemas. Džiaugiuosi, kad komisija pasisakė, sureagavo į tam tikras pastabas. Aš ir pati šį beitą pasižymėjau. Aš taip pat pasižymėjau, kad E, dauguma kolegų prašė užmokesčio, remuneration apibriešties, tačiau e, reikia suvokti, kad e, tai yra valstybių narių tam tikros kompetencijos rytis. Apie tai kalbame ir viename mūsų pakeitimų. Ten sakome, kad būtent valstybės narės apibrėžia darbo užmokestį. Tai yra svarbus elementas. Taip pat buvo parengtas ir komisijos dokumentas ir manau, kad jisai būtų naudingas tiems kolegoms, kurie ieško tų apibriešių, tos darbo užmokesčio apibriešties. Tačiau, kaip jau minėjau, būtent darbo užmokestį apibrėžia valstybės narės. Kai kurie kolegos taip pat kalbėjo apie apgyvendinimo sąlygas. Aš ir pati ketinu pateikti e, pasiūlymų dėl pakeitimų. Kalbant apie komandiruotus darbuotojus, reikia užtikrinti, kad jie iš savo atlyginimų ne, ne, neturėtų apmokėti kelionės, apgyvendinimo išlaidų. Visa tai turėtų būti užtikrinama automatiškai. Tačiau galbūt kitoje, mm, e, kitame etape galėsime tą problemą spręsti. Dar vienas dalykas. Pranešimas dėl transporto. Turiu pasakyti, kad visi sektoriai patenka Mm, į šią direktyvą išskyrus jūrų transportą. Na ir be abejo, man būtų pateikę, jeigu iki galo būtų aišku, e, iš, iš ko bus sudaryti komisijos pasiūlymai e, vadinamiesiems didelio judumo darbuotojams ginti. Na ir įdomu, kokia bus tarybos, parlamento reakcija, tačiau kol kas tai nėra aišku ateityje greičiausiai spręsime tos klausimus. Na ir kalbant apie tos didelio judumo darbuotojus, taip, jos taip pat svarbu apsaugoti. Na ir baigdama noriu pasakyti, kad diskusijos tikrai buvo intensyvios. Laukiu pasiūlymų, kurie padėtų užtikrinti, jog pranešimas būtų dar geresnės kokybės, juk tai yra mūsų kolektyvinė bendra užduotis. Reikia, kad jis būtų pritaikomas praktikoje, kad būtų pakankamai toks platus e, pagrindas ir užtikrinti, kad e, sulauktume pritarimo ir komitete, ir plenarinėje sesijoje. Na ir turbūt visiems patinga emocijos, emocingi žmonės, tačiau Svarbu užtikrinti, kad vyktų ir principinės diskusijos. Ir kalbant apie šį konkretų dokumentų rinkinį, reikia, kad mūsų mintis būtų atviros, o širdis šiltos ir tada tikrai pasieksime pažangos. Ačiū dabar ponė Moranša ir tie, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Anės Jongerijus, kolegijai, su kuria dirbau labai intensyviai rengdama šį pranešimą. Taip, taip, mes diskutavom tarpusavį, nes priklausome skirtingoms politinėms frakcijoms. Tačiau šis pranešimas yra pirmas žingsnis pirmin, kuriant bendrą platformą, bendrą viziją to, ką galime nuveikti, reguliuojant šias komandiravimo problemas. Na ir suprantama, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. E, norėčiau jiems pasakyti, jog suprantama, mūsų durys visada atviros tam, kad susitiktume ir detaliau aptartume galbūt višalių pagrindų vienus ar kitus aspektus. Mūsų ryštas yra e, parengti tinkamą tekstą, tai yra mums bendrai tenkanti atsakomybė visoms frakcijoms ta atsakomybė tenka ir čia jokia frakcija ne, negali sužlugdyti tokio teksto, kuriam yra 20 metų ir kuris nūdienos poreikių nebeatitinka. Noriu padėkoti visiems kolegoms dalyvavusiems šio ryto diskusijoje. Pone pirmininkai, iš tikrųjų reta, kai tiek kolegų nori pateikti savo išvalgas, kartais politinės, kartais nacionalinės, dėl to, ką jiems reiškia ši tema. Kiekvienam norėčiau pasakyti, ši nauja direktyva yra susijusi su komandiruotais darbuotojais. Ji neliečia visų kitų darbuotojų. E, nekalbėkime, pavyzdžiui, apie gydytojus. Gydytojai yra liberalios profesijos atstovai, tai yra visiškai kas kita jie nepatenka į šios direktyvos apriekti. Turime susitelkti prie konkrečios temos, kad mūsų darbas pavyktų. Na ir kitas dalykas. E, ne suteikim tiek daug svarbos statistiką ir vertinkim ją e, atsargiai. E, tie statistiniai duomenys sudaro tam tikrą kiekį informacijos. Tačiau, kai kalbama ES lygmenių, galima sakyti, kad, pažiūrėjau, šita grupė darbuotojų negausi tiek to, nesidomėkime, taip negalima. Bet e, paprastai, e, išsakant į savo argumentus, mėgsta remti statistiniais duomenimis. Tačiau darbuotojų komandiruotų skaičius labai skiriasi pagal veiklos sektorius. Ir svarbiausi sektoriai - statybų sektorius, žemės ūkio sektorius įmonių, kai kurių sektorius ir transportas, e, tiem sektoriams statistiniai duomenys nieko nereiškia. Nemanykite, kad ekspertai elgesi visais atvejais sąžiningai. Aš daug dirbau prie šių temų, mėgstu analizės tikslumą visais atvejais. Trečia. Mes Norėjome, kad būtų gerbiamas subsidiarumo principas, kad juo galėtų naudotis valstybės narės, kalbant apie darbo užmokesčio nustatymą. Aš galiu dar kartą pakartoti tai, ką sakiau aš, ar nes Europos komisija. Taip, darbo užmokesčio savoka yra svarbi, mes gal nesam prie jos labai pripratę, bet tai yra juridiškai aiškiai apibrieštas dalykas. Ir mes žinome, su kuo tai yra susiję. Gerbiami kolegos, jeigu jums reikia daugiau juridinės informacijos šiuo klausimu, esame pasirengusios jums tą informaciją suteikti, dėl to nėra jokių problemų. Mes bet kuriuo atveju nenuveiksim nieko naudingo, jeigu visi nesiremsim europinę dvasę. Dėl jos visi sutarėme. Na, iš tikrųjų, nenoriu skaldinti ir priešinti rytų ir vakarų valstybių. Tai tikrai nėra mano mąstymo būdas, tai tikrai nėra mano siekis nagrinėjant šią, šią, šią temą. Noriu elgtis sąžiningai ir noriu pasakyti, jog žinau, kokios skirtingos yra įvairios situacijos, kiek jų daug, ar kalbėtume apie įmonės, ar apie komandiruotus darbuotojus ir taip toliau ir panašiai. Ne įstatykim savęs į kažkokius iš anksto nubrėžtus rėmus, nesiremkime dogmomis. Manau, kad mūsų darbas turi remtis pirmiausia europiniais siekiais ir europinė dvasia. Negryšiu prie tų dalykų, kuriuos minėjo Agnes, tik tai norėčiau pridėti štai ką. Tas, tas vadinamasis komandiravimas kaskadomis, tai yra problema Jeigu darbuotojas yra komandiruojamas tarp įmonės, laikino darbinimo agentūros, kitoje šalyje vėl į e, laikino darbinimo įmonės, tai yra tarsi išpiltas rašalo butelis, kuris užpila visą tekstą ir nieko nebeaišku, nieko nebesimato iš, to visos, iš tos visos situacijos. Įgyventinimas yra svarbiausias dalykas. Ir čia mes turime formuluoti labai aiškiai. Jokių kaskadinių komandiravimų būti negali. Ir dar, Europos nesukursime taikydamėsi tik žemiausius standartus. Turime Erasmuso uh, absolventų kartą. Jie jau masto remdamiesi europinė dvasia. Nereikėtų būti tik praeities žmonėmis, reikėtų ruošti ateities kartas ir apie ateitį pirmiausia galvoti. Na ir galiausiai noriu pasakyti, kad mums reikia sukurti socialinės Europos pagrindus. 2019 bus Europos parlamento rinkimai. Būtent rinkimuose bus kalbama apie piliečių Europą, pirmučiausia. Ir aš manau, kad visi kartu turime iš šio e, rūmo, Europos rūmo statybą visi įdėti savo akmenėlį. Agnes ir aš nusprendėme vieną tokį dalyką, ponė pirmininkė. Mūsų pranešimas jums tai bus tam tikri apmatai teisiniai. Mes ten pateiksime sąrašą tų, su kuriais susitikom. Tai bus ir lobistų atstovai, ir įmonių atstovai, darbdavių atstovai, profesinių sąjungų atstovai. Žinosite viską, viską apie mūsų darbo užkulisius. Thank you for this one. Labai ačiū. Dar trumpas komentaras iš. Dėkoju. Norėjau labai trumpai pasakyti štai ką. Tikiuosi, kad buvo padaryta turbūt klaida. Bet jeigu aš teisingai supratau, tu sakei, jog jog, jog, jog puikiai buvo suprasta tai, kad e, buvo minėtas tas kaskadinis komandiravimas, ne koks nors kitas. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Danute, aš netaip sakiau. Aš sakiau, kad mes norime, kad kaskadinio komandiravimo nebebūtų kaip tokio kad visais atvejais būtų aišku, kokia darbo teisė darbuotojui bus taikoma. Savo projekte mes sakome, kad jeigu vyksta kaskadinis komandiravimas, bus taikomas štai primančiosios šalies e, teisės aktai. Tai bus ne teisės aktai, kurie galioja įdarbinimo agentūros šalyje ar kažkur. Štai, Būtent apie tai aš ir kalbėjau. Aš dėl to ir paminėjau tavo direktyvą, Danuta. Aš sakiau, kad tu norėjai, kad būtų užtikrinta didesnė kontrolė ir kad tavo direktyva būtų tinkamai įgyvendinta. Reikia, kad mes jau iš anksto galėtume apibriežti tuos svarbius e, elementus, tas savokas, kuris bus susijusios su kontrolė. Ar dabar aiškiau? Dėkui. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, na poprzedniej komisji. Ačiū, ponė pirmininkė. Ankstesnio posėdžio metu, kai prašiau atidėti diskusiją, kad turėtume laiko diskutuoti, mes pasiūlėme tris minutės e, kiekvienam žmogui pasisakyti skirti. Jūs pakeitėte pasisakymo trūkumę. Jeigu norite tokius pakeitimus daryti, tai aš manau, kad mes turėtume tai žinoti iš anksto. Mes negavome informacijos apie tai, kad mūsų pasiekimo laikas bus toks trumpas. Uh, uh, Dėkoju. Man atrodo, kad mes turime bendros uh, pozicijos, kad žmonės nori pasiklausyti pono Trodo ir todėl Manau, kad tokia galimybė bus sudaryta, jeigu dauguma komiteto narių to norės. Mes galėsime grįžti prie to kitomis formomis, per įprastinius posėdžius. E, pakeitimų datos, e, pakeitimų patimo terminas yra 12 val. vasario 28, e, pakeitimai bus svarstami kovo 22-23 ir Tikėkime, kad e, e, tvirtinimas e, dokumento bus birželio 12-13 dienomis. Ačiū už dalyvavimą.